Mėly bičiuliai, mūsų laukia ilgas balsavimo rytas. Tad norėčiau pakviesti visus e, labai susikaupti, kad visi labai organizuotai, greitai galėtume balsuoti. Prieš atostogas galim tą didelį darbą nuveikti ir darbus sėkmingai užbaigti. Dar kartą grįžkim prie balsavimo bandymo, nes kai kas persėdot iš vienos vietos į kitą, tad pabandykime. Paspauskim mygtuką ir pabalsuokim. Balsuokime, kolegos. Ir baigiam balsuoti. Matau, kad sistema veikia puikiai. Galima pereiti prie tolesnio balsavimo. Reglamentas dėl Europos kibernetinio saugumo agentūros ENISA ir informacinių ryšių technų kibernetinio saugumo. Pone Nibler yra pranešė, gal norėtų pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Tiesiog norėjau padėkoti visiems kolegoms iš visų frakcijų už palaikymą, už tą puikų bendradarbiavimą per tos ilgus darbo mėnesius. Ačiū visiems ir kiekvienam. Labai ačiū ir sekretariatui, bei jo pagalbos ir paramos per šį ilgą darbą būtų buvę sunku, nelengva buvo pasiekti kompromisą, o dabar turime puikų rezultatą. Džiaugiuosi, kad mes galime balsuoti dėl šito labai svarbaus dokumento. Tikiuosi balsuosime sėkmingai. Dėkui. Ačiū, ponė pranešėjai. Kiekvieno, kiekvieną mūsų komiteto posėdį turėtume pradėti pasakydami, kad be sekretoriato nieko nenuveiktume. Ir keliaukim dabar jau prie paties balsavimo. Lybė vienas, kas už? kas prieš, susitai, susilaikė, atmesta. Pirmasis kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Antrasis kompromisas, kas už, kas prieš, kas susilaikė, patvirtinta. 238. Kas už? Kas prieš? Susilaikė, atmesta. 25. Už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 239 už. Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 240 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Imko 30. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 241 už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. Du šimtai keturiasdešimt trečias už prieš susilaikė atmesta. Trečiasis kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Ketvirtas kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. Penktas kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Šeštas kompromisas už. Tiksliau balsuosime dėl šešto ir septinto kompromiso abiejų kartu. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. Aštuntas kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. Devintas kompromisas už. Gerai, dėl vedimo tvarkos sulaukėme pastavos. Prašom. Pone pirmininkė. Ar galėtume balsuoti šiek tiek lėčiau? Nes aš nespėjau susigaudyti ir ko ne keturis kartus balsavimo jau praleidau. Delegatas prašo lėčiau truputėlį balsuoti, nes ne visi spėja. Tvarkoj, sako pirmininkas. Aštuntas kompromisas. Ar tvarkoj, čia kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Devintasis, kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 360 už, prieš susilaikė atmesta. 361. Ir libe 50. Dėl šių dviejų pakeitimų 361 ir lybė 50 balsom kartu kas už prieš, susilaikė patvirtinta. Imko 51, kas už, kas prieš, dar kartą, Imko 51, kas už, kas prieš, pasitikrinkim. Baigiame balsuoti. Pernelik daug kolegų už socialdemokratų frakcijos balsavo. Dabar jau gerai. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Balsavome dėl Minko 51. Dabar biudžeto dešimtasis, kas už, prieš, pasitikrinkim. Baigiame. Patvirtinta. 45 pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 364. Kas už? Prieš? Nes patvirtume 45 pakeitimą, tai dabar balsuojame dėl 364, kadangi 363 atkrenta. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkim. Dėl 364 balsavom, baigiame. Atmesta. 365 už, prieš, susilaikė, atmesta. 366 už, prieš, susilaikė, atmesta. 367 už, prieš, Pasitikrinkime dėl 367. Baigiame balsavimą. Atmesta. 368. Kas už? Prieš. Atmesta. 369. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 370. Už. Prieš susilaikė atmesta. Imko 53 už, prieš susilaikė patvirtinta. Imko 54 už, prieš susilaikė patvirtinta. Imko 55 už, prieš susilaikė patvirtinta. 371 už, prieš susilaikė, atmesta. 372 už, prieš, pasitikrinkime dėl 372. Baigime balsuoti. Patvirtinta 374. Kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Tikrinamės. Baigėme balsavimą. Gerbiami kolegos iš socialdemokratų frakcijos, jūs nekeliate rankų, tad tenka tikrintis. 375 kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkime dėl 375. Baigiam balsuoti. Atmesta. Imko 56, kas už, kas prieš, susilaikė, pasitikrinkim. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 376, kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkim dėl 376. Baigiam balsuoti. Atmesta. 377 kas už, prieš susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis kompromisas kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktas kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 48. Kas už? Prieš pasitikrinkime dėl 48. Baigiam balsuoti. Atmesta. 391 už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim dėl 391. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 392 už. Prieš. Susilaikė atmesta. 393 ir imko 61 balsuojam dėl abiejų, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 12 biudžeto, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Libe 53, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 394, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkim. Baigiame balsuoti. Atmesta. Biudžeto 14 kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Biudžeto 14 už, prieš susilaikė patvirtinta. 395 kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 396 kas už, prieš susilaikė atmesta. Biudžeto 15 kas už, prieš susilaikė patvirtinta biudžeto 16 už, prieš susilaikė atmesta. 397 už, prieš susilaikė atmesta. 399 už, prieš susilaikė. 12 e, kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 13 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta. 14 kompromisas už, prieš susilaikė patvirtinta susilaikė patvirtinta. 15 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 16 kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 534 pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. 17 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 5, 4, 9, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar balsuosime dėl 5, 5, 7, 5, 5, 9, dėl abiejų kartų, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 560, kas už, prieš, Pasitikrinkim dėl 560. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. Imko 96. Kas už? Prieš. Dar kartelį. Dėl Imko 96. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkim. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Turime du identiškus 563, 564 pakeitimus. Balsuojam dėl jų abiejų, kas už. Prieš, susilaikė, atmesta. 565, kas už. Prieš, susilaikė, atmesta. 566, kas už. Prieš, susilaikė, atmesta. 567 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Imko 97. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Panašu, kad patvirtinta. Gal tikrai pernelyg greitai balsuojame, nes jūs ten spėjat pakelti rankų. 83 pakeitimas kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 570 už, prieš, atleiskit, sako pirmininkas. Turime kadangi 83 pakeitimas buvo atvirtintas, tai dabar turėtume iš karto uh, balsuoti dėl lybė 62, nes visi kiti pakeitimai atkrenta. Lybė 62. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 574. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 575. Už prieš susilaikė atmesta. 576 kas už. Prieš. Tikrinkime dėl 576. Ir baigė balsuoti. Atmesta 578 kas už, kas prieš. 84 atsiprašau, kas už, kas prieš susilaikė. Pasitikrinkim. Dėl 84. Baigiam balsuoti. Patvirtinta. 5, 7, 8. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 18 kompromisas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 585 ir 586 kartu. Dėl abiejų kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. 586. 5, 8, 7, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 5, 8, 8, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. Imko 103, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 589, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 590 už, prieš, susilaikė patvirtinta. Atmesta. 5. 591 kartu su Imko 104, kas už, prieš susilaikę priimta. 89, kas už, prieš susilaikę priimta. Dabar du pakeitimai, 593 ir 105 kartu, kas už, prieš susilaikę priimta. Dabar 3 kartu, 593 identiški 594, 595 ir imko 106. Kas už, prieš, susilaikę, priimta. 596 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 107 kas už, prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 107. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Libė 64 kas už. Prieš susilaikę priimta. 597 kas už. Prieš susilaikę atmesta. 598 kas už. Prieš susilaikę atmesta. Imko 108 už. Prieš susilaikę priimta. Taip gerai, pasitikrinkime dėl imko 108, 108 pakeitimo. Taigi 108 tikriname. Balsavimas baigiamas. Patvirtintas šis pakeitimas. Dabar 599 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Imko 109 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 600 kas už, prieš, susilaikė priimta. Imko 111 kas už, prieš. Na, pasitikrinkime elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 602 kas už, prieš. Priimta. 19 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 604 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 605 kas už, prieš. Pasitikrinkime, nebuvo aišku. Balsavimas baigiamas. Atmesta šį kartą, gana aiškia persvara. 607. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 90. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. Imko 113. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. 608. Kas už? Prieš susilaikė. Priimta. Kompromisas 20. Kas už? prieš susilaikę priimta. 618 kas už, prieš susilaikę atmesta. 619 kas už, prieš susilaikę priimta. Kompromisinis 20 bis arba 20a. Kas už, prieš. Pasitikrinkime elektroniškai, balsuojame dėl 20 bis kompromiso. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 92. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime dar kartą. 92. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 22 kompromisas kas už, prieš, susilaikė, priimta. 625. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 626. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 627. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 628. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 629. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 630. Kas už? prieš susilaikę priimta. 631 kas už, prieš susilaikę priimta. Imko 1 kas už, prieš susilaikę priimta. 93 kas už, prieš susilaikę priimta. 94 kas už, prieš susilaikę priimta. Imko 3 kas už, prieš susilaikę priimta Atmesta. 95 kas už. Prieš. Sus... Pasitikrinkime. Elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Tas 96. 96. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Biudžeto 1. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 2. Identiški dabar. Imko 4. Libė 3. Kas už? Prieš susilaikė priimta. Biudžeto 2. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 23. Kompromisas. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 103 pakeitimas, kas už, prieš susilaikė priimta, 104 kas už, prieš susilaikė atmesta, 105 kas už, prieš susilaikė priimta, 106 kas už, prieš susilaikė atmesta, 107 kas už, prieš susilaikė priimta, imko 7 kas už, prieš susilaikė priimta susilaikė priimta. 108 kas už, prieš susilaikė priimta. Libė 6 kas už, prieš susilaikė atmesta. 109 kas už, prieš. Pasitikrinkime. 109. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Biudžeto trečias, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 110, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Imko 11, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Libė 7, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 111, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Biudžeto ketvirtas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Libė 9. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 112. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. Pirmasis kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 113. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 114 ir libė 10 kas už, prieš, susilaikė priimta, 115 kas už, prieš, susilaikė atmesta, 116 kas už, prieš, susilaikė priimta, 117 kas už, prieš, susilaikė priimta, biudžeto 5 kas už, prieš, susilaikė atmesta, 118 kas už, prieš, susilaikė priimta Pasitikrinkime elektroniškai. 118. 118. Balsavimas baigiamas. Priimta. Antrasis kas už. Prieš susilaikė. Priimta. 119 kas už. Prieš susilaikė. Atmesta. 120 kas už. Prieš susilaikė. Priimta. 121 kas už. Prieš susilaikė. Priimta. Libe 11 kas už prieš susilaikė atmesta. Trečiasis kas už prieš susilaikė priimta. 122 kas už prieš susilaikė priimta. 123 kas už prieš priimtas pakeitimas, patvirtintas. Lybė 14 kas už prieš prieš, susilaikė priimta. 25 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 26 kompromisas, kas už, prieš, susilaikė priimta. 137, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 5 už, prieš, susilaikė priimta. 6 už, prieš, susilaikė priimta. 138 už, prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 138. Balsavimą baigiame dėl šio pakeitimo. Patvirtinta. 139, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 140, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Dabar septintasis pakeitimas, nes 138 buvo patvirtintas. Taigi, septintas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 141, kas už, prieš, susilaikė susilaikė priimta. 142. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 143. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 144. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 145. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 146. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 147. Kas už? Prieš Pasitikrinkime elektroniškai dėl 147. Balsavimas baigiamas. Priimta 149. Kas už, prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 148. Balsavimas baigiamas. Atmestas. Dabar 149. Kas už prieš susilaikę priimta šį kartą? 155 dabar. Kas už prieš susilaikę priimta? 156. Kas už prieš susilaikę priimta? Imko 15. Kas už prieš Imko 15, kartoju, Imko 15, kas už prieš. Pasitikrinkime elektroniškai, nes tikrai nebuvo aišku, bent jau man. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. 164 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 165 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 166 už, prieš susilaikė priimta. Imko 16 kas už, prieš susilaikė priimta. 167 dabar kas už, prieš susilaikė atmesta. Imko 17 kas už, prieš susilaikė priimta. Imko 18 už, prieš susilaikė priimta. 168 už, prieš susilaikė priimta priimta 169 už, prieš susilaikę priimta 11 už, prieš susilaikę priimta 170, kas už, prieš susilaikę priimta 171, kas už, prieš susilaikę atmesta šį kartą. Taip, 171. Tikriname. 171, 171 tikriname. Tikrai gerai yra kas nuo karto pasitikrinti elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 172 toliau kas už. Prieš. Susilaikė priimta. 173 už. Prieš. Susilaikė priimta. 174 kas už. Prieš. Susilaikė priimta Atmesta. Libė 21. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. Imko 23. Kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 181 dabar. Kas už? Prieš. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 181. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta šį kartą. 14 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 185 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 186 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 187 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 188, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 190, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 191, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Imko 25, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 192, kas už, prieš, Pasitikrinkime elektroniškai dėl 192. Balsavimas baigiamas. Imko 26 kas už, prieš susilaikę atmestą. 193 kas už, prieš susilaikę. Atrodo, kad būtina patikrinti šį pakeitimą. 193 elektroniškai. Dabar balsavimas baigiamas. Atmesta 124 kas už, prieš, susilaikė, priimta. 195 kas už, prieš, pasitikrinkime dėl 195. Dabar balsavimas baigiamas. Atmesta. 196 kas už, prieš, susilaikė, priimta. Imko 27. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 197. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Na ir galutinis balsavimas dėl viso pranešimo su pakeitimais. Tai yra vardinis balsavimas. Pradedame balsavimą. And I close the vote. Na ir baigiame balsavimą. Tikrai didžiąją daugumą patvirtiname, sveikiname dabar e, pranešėją, dabar dėl 69 taisyklės C. Pradame balsavimą, balsavimas baigiamas. E, vardinio balsavimo būdu vėlgi didžiosios daugumos e, pritarimu sveikiname pranešėją. Sveikinu pranešėją, šešėlinius pranešėjus, visą komitetą. Tikrai labai svarbus klausimas - kibernetinis saugumas. Prašau, ponė, žodis jums. Ačiū. Tai bus galutinis balsavimas iki plenarinės sesijos jau paskutinis. Plenarinėje sesijoje spalį balsuosime. Labai ačiū visoms frakcijoms už puikų bendradarbiavimą. Ačiū šešėliams pranešėjams, ačiū asistentams, mūsų padėjėjams. Ačiū ir sekretoriatui už neįkainamą pagalbą. O be to dar norėčiau padėkoti mūsų pirmininkui. Jis įrodė, kad yra puikios formos ir gali pakelti ilgus trišalio dialogo posėdis. Ačiū Džersi, ačiū Jums visiems. Ačiū ponė pranešėja. Na, po kiekvieno trišalio dialogio posėdžio aš jaučiuosi, kuo toliau, tuo geriau, ypač jeigu baigiame ketvirtą ryto. Na, galima nieko nekliudomam pažiūrėti futbolo rungtinių pakartojimą. Taigi balsuojame dėl Europos elektroninių ryšių kodekso. Dėrybos vyko labai sunkiai. Iš viso vyko aštuoni trišalio dialogo posėdžiai ir kiekvienas iš jų truko keturias, penkias valandas, o paskutinysis ilgiau nei devynes. Kai kurie klausimai su, nemažiau sudėtingi dar mūsų laukia biudžeto nagrinėjimas, taigi mums įtrė komitetui reikia pasiruošti, dėrybos buvo labai sunkios ir ilgos. Ačiū pirmininkavusiai Bulgarijai ir anksčiau pirmininkavusiems valstybėms. Iš viso trys valstybės narės dalyvavo dėrybose. Ir dabar balsuosime dėl negalutinio susitikimo 69F darbo tvarkos taisyklė. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Nuostabu, didžiulė dauguma už. Sveikinu ponę pranešėją, visus šešėlinius pranešėjus. Puikus pasiekimas, teko sunkiai dirbti. prieiga prie spektro yra gyvybiškai svarbus dalykas, kaip žinote. Ir šiame dokumente buvo gausybė svarbių klausimų. Ačiū visam komitetui. Dabar kitas balsavimas - negalutinis susitarimas dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos. Evžen Tošenovski. Prašom, kolega, žodis jums. s podėkovaním eh, svým. Ačiū. Ačiū ponė pirmininkė. Tiesiog norėčiau padėkoti kolegoms, šešėliniams pranešėjams. Ačiū kolegijai Pilar del Castillo. Buvo nepaprastai svarbu išsaugoti ryšį tarp šių dviejų dokumentų Ačiū ir sekretorijatui už puikų darbą, nes labai techninis dokumentas, mūsų padėjams teko labai sunkiai dirbti, kad būtų suderinti šie abu dokumentai. Labai ačiū ir komisijai, kuri padėjo pasiekti techninių kompromisų ir užtikrinti, kad iš teisėkuros pusės dokumentuose viskas tvarkoje. Ačiū tiems, kurie iškentėjo iki trečios ryto posėdyje. Buvo sunku, tačiau puikus pasiekimas. Dar kartą, Pilar, ačiū dar kartą jums. Teko tikrai puikiai, sunkiai padirbėti. Ačiū. Viską pavyko baigti laiku. Mums pavyko per vieną, per vieną posėdį baigti du dokumentus nagrinėti. Ačiū visiems už puikų darbą. Vardinis balsavimas. Baigiame balsuoti. EPP vienu nariu per daug balsuoja, atsiprašau, dabar viskas tvarkoje. Didelė dauguma, sveikinu pranešėją, visus šešėlinius pranešėjus, puikiai padirbėta. Dabar energijos vartojimo efektyvumas. Balsuosime dėl negalutinio susitarimo. Kaip žinote, du pranešėjai dirbo ponas Gerek, pradėjo, po to Miroslav Poche tęsė darbus, kadangi mūsų parlamentas demokratinė institucija ir manau yra būtina, e, galiu pasleisti pasisakyti abiems pranešėjams. Edvardai ir Miroslavai, prašom. Ačiū. Aš pasisakysiu dėl darbo tvarkos. Prašau atidėti balsavimą, nes tęsiasi ir turi tęstis dėrybos tarp institucijų, teksto turinį reikia tobulinti. Tuo pagrysiu. Dokumentas dėl energijos vart investuojimo efektyvumo nėra tenkinantis. Pagrindinis dokumento tikslas yra energijos taupimas, o ne efektyvus energijos panaudojimas. Ir siekis taupyti energiją ne visuomet yra tapatus energijos vartojimo efektyvumui. Visose dokumento vietose, kur yra žodis efektyvumas, reikia įrašyti žodį taupimas. Tas galioja tiek dokumento pavadinimui, tiek, pavyzdžiui, trečiai, ketvirtai konstatuojamosiams dalims, kai kam taupimas ir efektyvumas gal ir sinonimai, tačiau iš fizikos mokslo pusės tai nėra ta patu. Sakykime, tikslas sutaupyti 23 procentus, tarsi turėtų reikšti, kad išauks efektyvumas lygiai tuo pačiu skaičiu. Tačiau tai nėra tapatu, nors rezultatas labai panašus. Vis dėlto tai yra teisėkuros darbas, reikia atidžiai žiūrėti į terminologiją ir galvoti apie žodžių panaudojimo pasiekmes. Jeigu termino, terminai bus neteisingai panaudojami, kils problemų, pavyzdžiui, mes susikon, susikoncentruosime tik į rinką, o ne į kitus tris svarbius aspektus. Ačiū, kolega, pasižymėjome jūsų prašymą protokole. Dabar e, Kita, žodis kitam pranešėjai. Miroslav Poche, prašom. Ačiū, Čersi, labas rytas, kolegos. Žinote, kad nėra paprasta diskutuoti su ponu Gerek. Jis taip pat yra socialistų frakcijos narys. Aš e, išklausiau jo pareiškimą, tuo pat metu parlamento e, daugumą esame užsitikrinę, tą rodo diskusijos su šešėliniais pranešėjais. Labai ačiū visiems už lankstų darbą. Dėrybos buvo sunkios, be nesunkiausios, kuriuose man teko dalyvauti ir birželio pabaigoje mums pavyko susitarti. Aš manau, kad galime balsuoti, nes dokumentui pritarė tiek komisija, tiek taryba, tiek visi šešėliniai pranešėjai. Ačiū jiems visiems. Labai ačiū komisijai ir ponui Istori už jo labai didelį reikalingą pagalbą per dėrybas, per trišalio dialogo posėdžius ir dėkui pirmininkavusi Bulgarijai, kuri leido pasiekti tenkinantį rezultatą. Taigi ačiū visiems. Ačiū ir jums. Kaip suprantu, mūsų pranešėjas, kolegas Poche, siūlo balsuoti ir tokia yra jo teisė, nes pranešėjas e, gali siūlyti balsuoti dėl dokumento. Tiesiog pažymėsiu, kad protokole bus užfiksuotas ir pono Gerek pasiūlymas, kaip įprasta pagal mūsų darbo tvarką. Protokole bus užfiksuotas ir pono Geriko pasiūlymas. Miroslavai, aš norėčiau jūs dar kartą palaikyti. Jūs paminėjote komisiją. Angelika, ponė Filar, Evžen dėkojo komisijai ir aš noriu prisijungti prie šių padėkų labai svarbus komisijos indėlis. Tas pats galioja ir dėl kitų dokumentų, dėl kurių šiandien balsuosime. Ačiū visiems komisijos atstovams, generalinių direktoratų vadovai, generaliniai direktoriai visada pasiruošę padėti ir net komisarai atsakingi už šias sritis nuolat dalyvauja posėdžiuose. Tai yra puiku. Ir aš norėčiau tiesiog prisijungti prie pranešėjų padėkos komisijai, generaliniams direktoriams ir komisarams. Ši parama labai svarbi. Dabar energijos vartojimo efektyvumas. Balsuojame dėl negali Tinio susitarimo pasiekto per trišalį dialogą prašome balsuoti. Balsuojame pagal darbo tvarkos taisyklių 69 F straipsnį. Balsavimą baigiame. Vėlgi didelė balsų dauguma. Ačiū visiems. Patvirtinome negalutinį susitarimą per neformalų trišalį dialogą. Dabar skatinamas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją nauja redakcija Jose Blanko Lopes. Mūsų pranešėjas norite tarti keletą žodžių, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, ačiū mūsų pirmininkui už jo tikrai puikų ir neįlinį pirmininkavimą posėdžiui. Labai ačiū sekretoriatui už jo nenuilstamą pagalbą viso darbo metu. Ačiū e, kolegoms Turmas, Henkelė, Peroma e, už jų indėlį. Ačiū ir šių parlamentarų padėjėjams visai komandai. Taip pat norėčiau padėkoti Antonui ir Pavlai, mano padėjėjams ir Krisui iš frakcijos komisarui Kanietijai ir visai jo komisijos komandai Paulo Antonio Francesco ir kitiems. Sakyčiau, būtent šis konstruktyvus darbas ir tarpusavio pasitikėjimo atmosfera nulėmė tokį puikų rezultatą. Mes tapsime lyderiais, kovojant su klimato kaita. Parlamentas išlaikė jam skirtus išbandymus ir per kitą viršūnį susitikimą galėsime išteidžiai demonstruoti rezultatus. Dėl darbo tvarkos pagėdauja pasisakyti. Prašom, mes turime gausybę dokumentų, dėl kurių reikia balsuoti. Taigi prašau kolegos pranešėjai, nereikia padėkoti kiekvienam Europoje už dalyvavimą. Mes žinome, kad visi stengiasi iš visų jėgų ir dirba, kaip privalo daryti. Tai kolegos, gal tiesiog balsuokime ir tiek. Ačiū. Ačiū ir jums už pasisakymą. Na, aš sakyčiau, tai yra kaip ir per Oskarų e, ceremoniją. Kiekvienas nori padėkoti, tačiau gal ir nereiktų to daryti, gal tai ir klaida. Tačiau ką jau padarysi? E, pirmininkas siūlė balsuoti. Na, aišku, mūsų darbe nėra jokio kito atlygio už darbo. Vėlgi 69F darbo taisyklių nuostatą, prašome balsuoti, balsuome dėl negautinių susitarimų pasiekto per neformalų trialogą, skatinimas naudoti atsinaujinančių išteklių energiją, balsuoti baigiame. Dabar e, narių, kurie balsuoja skaičius geras, baigiame balsuoti. Vėlgi didžiulė dauguma už, ačiū jums visiems. Mes puikiai žinome, kad dar kartą teks balsuoti po atostogų plenarinių posėdžių salėje. Na, tas yra akivaizdu. Kolegos, tai tarsi buvo trumpa pertraukėlė mūsų sunkiame darbe. Tai nebuvo kažkas nuostabaus, tačiau ir nebuvo taip jau nuobodu. O dabar mūsų laukia gal valandos balsavimas, taigi nusiteikime. Jakob Dalundė, mūsų pranešėjas, naujų keleivinių automobilių ir naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamų teršalų normos, nauja redakcija. Ir mūsų laukia tikrai labai ilgas balsavimas. Pradėkime. Pirmasis kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. Ant dešimtasis kompromisas už, aštuntasis kompromisas. Vienas, trys, du. Dėl jo reikia balsuoti. Vienas, trys, du už, prieš susilaikė atmesta. Dešimtas kompromisas vardinis balsavimas, prašome balsuoti, reikia mums viską tinkamai užfiksuoti. Dešimtas kompromisas. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Iš karto keliaujame prie 17 e, pakeitimo ir ketvirtojo. Bendrai už luktelsiu jūsų 17 ir 4 pakeitimai už prieš susilaikė atmesta. 154 ir 156 už prieš susilaikė atmesta. Kadangi buvo nubalsuota prieš, Dabar 155 už, prieš, susilaikė, patvirtinam šį kartą. Dabar 11 kompromisas už, prieš, susilaikė, reikia pasitikrinti nes neaiškus rezultatas, baigėme balsuoti. Atmestas. Devintas kompromisas vėl balsuojame elektroniniu būdu, prašome balsuoti. Dėl devintojo kompromiso baigėme balsuoti. Patvirtintas kompromisas. Dabar 177 pakeitimas už prieš susilaikė atmesta. 178 už prieš susilaikė atmesta. 179 už prieš susilaikė reikia pasitikrinti 179 and I close the vote. Baigiame balsuoti. Atmesta. 180. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Balsuosim dviejų pakeitimų kartu. 20 ir 182. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. Pasitikrinkim dėl tų dviejų pakeitimų. Baigiam balsuoti. Atmesta. 181. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 183. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Keturi pakeitimai, dėl jų balsuosim kartu. 21, 184, 11 ir 101. Kas už? Prieš. Susilaikė. Atmesta. 185 už. Prieš. Nėra aišku. Dėl 185 tikrinkimės. Baigiam balsuoti. Atmesta. Balsuosime dėl dviejų pakeitimų. 186-187 kartų. Kas už? Kas prieš? Tikrinkimės dėl tų dviejų pakeitimų. Baigiame balsuoti. Atmesta. 189 ir 190. Balsuojam dėl abiejų, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Vėl du pakeitimai, 191, 192, kas už, prieš, susilaikė, pasitikrinkim. Baigiame balsuoti. Atmesta. Antrasis kompromisas, kas už. Prieš susilaikė. Patvirtinta. Dabar du pakeitimai. 207 ir 206. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 208. Už. Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Dabar 3 pakeitimai 23, 29 pirma dalis ir 12. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime dar kartą. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dabar 200. Trečias, ketvirtas, penktas. Balsuojam dėl šių pakeitimų, kas už, kas prieš. Tikrinkimės dar kartą, sako pirmininkas. Ir baigia balsuoti. Atmesta. 217. Kas už, kas prieš susilaikė, atmesta. Trečias kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 220 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. truputėlį anksčiau 153 pakeit, pakeit, 153 pakeitimą patvirtinome. Tad dabar keletas pakeitimų atkrenta. Šeši netgi. Balsuojame dėl 223 dabar kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 225 už, prieš, susilaikė patvirtinta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, pasitikrinkime dėl kompromiso. Ketvirtasis kompromisas, jo balsavome ir balsuoti baigėme. Atmesta. 227. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 228. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 229. Už? Prieš? Susilaikė Pasitikrinkime dėl 229 antros dalies. Baigiam balsuoti. Atmesta. 230 už. Prieš. Pasitikrinti reikės ir dėl šio. Dėl 230 baigiam balsavimą. Atmesta. 231. Kas už? Kas prieš? 231. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkim. Atsiprašau, sako pirmininkas. Šis buvo atmestas. Atleiskit kolegos. 230 ir 231 yra identiški ir jie atmesti. Dabar balsuojame dėl 232, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Tai štai. Dėl 231 neturėjom balsuoti. Dabar 233, kas už, prieš. Dėl 233, kolegos, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 240 už prie 240. Tikrinkimės ir baigiame balsavimą. Patvirtinta. Dabar keturi pakeitimai. 241, 242, 102-103. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkim. Balsuome dėl penkių pakeitimų kartu. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dabar trys pakeitimai. 244, 245, 246. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 247. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkim dėl 247. Baigiame balsuoti. Atmesta. Dabar 248. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Vėl kolegos nekelia rankų. Tad teks balsuoti elektroniškai, sako pirmininkas, dėl 248. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. Gal kolegos, kai pavarksta viena ranka, reikėtų galbūt kelti kitą, tuomet būtų lengviau jums balsuoti, o mums aiškiau matyti. 249 kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 24 už, prieš, susilaikė atmesta. 5 kompromisas kas už, kas prieš, tikrinamės dėl šio kompromiso. Baigėme balsavimą. Patvirtinta. 257 už. Prieš. Susilaikė atmesta. 258 už. Prieš. Pasitikrinkim. 258. Tai būtent dėl jo ir balsuojame. Baigėme balsuoti dabar. Patvirtinta. 259 už prieš. Vėl turime tikrintis, nes labai neaiškus galutinis balsavimo rezultatas. 259 dėl jo balsavome ir baigėme balsuoti. Atmesta šį kartą. 260 kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. 267. Neįprasta šiek tiek situacija. 267 ir 268 dėl jų kartu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. Šeštas kompromisas balsuojame elektroniniu būdu. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. O dabar 269 kas už. Prieš susilaikė ir turime pasitikrinti. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 271 už. Kas prieš? Susilaikė Atmesta. 273 už. Prieš susilaikė. Atmesta. 275 kas už. Prieš susilaikė. Atmesta. 27 už. Prieš. Pasitikrinkime. Dėl 27 pakeitimo. Baigiame balsuoti. Atmesta. Vienuoliktasis kompromisas. Man atrodo, prieš keletą puslapių mes jį matėm. Jo nepatvirtinome, tad dvyliktas kompromisas tuo būdu atkrenta taip pat. Keliauja prie septinto kompromiso ir turėtume čia balsuoti elektroniniu būdu dėl septinto kompromiso. Baigėme balsuoti. Patvirtinta. Du šimtai aštuoniasdešimt antras. Kas už? Kas prieš? Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl 282. Baigiame balsuoti. Atmesta. 284. Kas už? Prieš. Kas susilaikė? Ir toliau niekam nebepatinka kelti rankas, teks tikrintis dėl 284. Baigiam balsuoti. Atmesta. 285, kas už, kas prieš, susilaikė, tikrinamės dėl 285 ir baigiam balsuoti. Atmesta. 286, kas už, kas prieš, susilaikė, tikrinamės atmesta tą pačią balsų daugumą. Dabar balsuosime dėl dviejų pakeitimų, dėl 287 ir 96. Kas už, kas prieš, susilaikė. Pasitikrinkime dėl šitų dviejų pakeitimų. Ir baigiam balsuoti. Patvirtinta. 288 prieš tai. Kas už, kas prieš, atmesta. 288 dabar kas už, prieš susilaikė atmesta. 289 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 291 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 30 ir 21 dėl būsimų kartų kas už, kas prieš susilaikė atmesta. 32 už, prieš susilaikė atmesta Tikrinamės dėl 32. Ir baigiam balsuoti. Atmesta. Dabar keletas pakeitimų. Jų bus 8, 200 iki 114. Balsuojam dėl jų visų 8 kartų. Kas už? kas prieš, susilaikė atmesta. Dabar šešių pakeitimų blokas, nuo 33 iki 36, kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. Dabar penki pakeitimai, dėl jų balsuosim kartu, bet jie atkrenta kadangi 154 ir 156 pakeitimai nebuvo patvirtinti. Tad dabar 396. Ko gero kitas puslapis. 329. Kas už, kas prieš. Susilaikė, atmesta. 331. Kas už, prieš, Pasitikrinkim, nes atrodo 331 buvo ne, ne, nematėme aiškaus rezultato dėl šio pakeitimo. Dėl jo balsavome, baigėme balsuoti dabar. Patvirtinta. O dabar. Dabar septyni pakeitimai mūsų laukia. Trys 55 iki 367. Jie atkrenta. Nes 156, 157 patvirtinome. Tiksliau nepatvirtinome jų. Dabar kitas pakeitimas, dėl kurio balsuosim, yra 362. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Pasitikrinkim. 362. Baigiame balsuoti. Atmesta. 364. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 370. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 374. Už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 40. Už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. E, patvirtinta. Antrasis už, prieš, susilaikė, atmesta. 42 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 43, 44 dėl jų kartų balsuome, kas už, kas prieš. Susilaikė. Pasitikrinkim dėl šių dviejų pakeitimų. Ir baigiame balsuoti. Patvirtinta. 45 už, prieš, susilaikė atmesta. 46 už prieš susilaikė atmesta. 47 už prieš susilaikė patvirtinta. 48 už prieš susilaikė patvirtinta. 50 už prieš susilaikė patvirtinta. 51, 2, 3 Agre, e, atkrenta dabar trečiasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Patvirtinta. 59 dabar. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Atmesta. 61 ir 62 atkrenta. Na štai sulaukiau patarimo, sako pirmininkas, turime balsuoti dėl 61-62 pakeitimų. Turime dėl jų balsuoti. Balsuojant dėl 61, o 62 bus, atrodo, atkritęs. Šešiasdešimt pirmas pakeitimas. Balsuojame dėl jo. Kas už? Kas prieš? Susilaikė atmesta. 62 atkrenta. Dabar 60 kas už. Prieš susilaikė patvirtinta. 63 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 65 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 68 už. Prieš susilaikė patvirtinta. 71 atkrenta. pagal tą pačią taisyklę kaip pirma, dabar 69, kas už, prieš susilaikė atmesta, 5 už, prieš susilaikė atmesta, 70 už, prieš susilaikė atmesta, 72 už, prieš susilaikė atmesta, 6 ir 73 kartu, kas už, prieš susilaikė atmesta, 75 už, prieš susilaikė atmestas 74 už, prieš susilaikė, pasitikrinkim dėl 74. Baigiame balsuoti. Atmesta 76, kas už, kas prieš susilaikė, patvirtinta 77 už prieš susilaikė patvirtinta. 78 už, prieš susilaikė patvirtinta. 8 už, prieš susilaikė 80 balsuojame dėl jo. Nebebalsuoja mūsų socialdemokratai kolegos. Baigime balsavimą dėl 80 pakeitimo. Kelkite rankas, kolegos, sako pirmininkas. Tikrai būtų puiku, jeigu tai darytume. 82 kas už. Prieš. Susilaikė atmesta. Dabar keltas pakeitimų, kaip matome, atkrenta pagal panašią taisyklę. 82. Dabar balsuosime dėl trijų identiškų. 8, 86, 87 tokie numeriai, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Dabar keturi pakeitimai nuo 9 iki 91. Kas už, kas prieš, pasitikrinkime. Baigiame balsuoti. atmesta. Devinsdešimt trečias, kas už? Kas prieš? Susilaikė? Patvirtintam. Šimtasis, kas už? Prieš? Susilaikė. Patvirtintam. Šimtas penktas už? prieš susilaikė patvirtinta. 4a kompromisas kas už, prieš susilaikė patvirtinta. 118 kas už, kas prieš susilaikė pasitikrinkim dėl 118. Ir baigiame balsuoti. Patvirtinta. 1, 2, 4, kas už? Prieš susilaikė, atmesta. Pranešėjas nori pasisakyti dėl vedimo tvarkos prieš galutinį balsavimą. Prašom, ponė Dalundė, ačiū, ponė pirmininkė. Šešėlinių pranešėjų vardu norėčiau paprašyti minutės ar dviejų, kad galima būtų pasitarti tarp frakcijų, nes balsavimas labai sudėtingas. Ačiū, sako pirmininkas. Dviejų minučių pertrauka. Break, usual, Prieš galutinį balsavimą tai yra reikalinga ir tai gali pasiūlyti bet kuri politinė frakcija. Uh, sorry, I... Atleiskite, kolegos. Um, užėmė daugiau laiko, nes kavą savo užsisakinėjau, sako pirmininkas. Turėjau užsakyti visiems, na gerai, pasitaisysiu kitos pertraukos metu, sako pirmininkas. Dabar galutinis balsavimas. Vardinis. Pradedam balsuoti. Galutinis balsavimas. Vardinis. Baigiame balsavimą. Atmesta. Na kągi. Ačiū, kolegos ir keliaukim prie kito pranešimo. Rebecca Harms. Rebecca Harms yra pranešėja šiuo klausimu. Kolegos, mes neturime daug laiko, nes 12.30 pusę pirmos vertėjai baigs savo darbą. Ir jie beje norėjo deklaraciją paskelbti labai trumpai pranešimą, vertėjai e, pasakys pranešimą. Jau 36 dienos, kai mes protestuojame prieš darbo sąlygas primestas administracijos. Mes šiam, šia, šio posėdžio metu netoleruosime viršito darbo laiko. Dėkuoju uždėmesi. Uh, tai reiškia, kad mes baigsime lygiai 12.30. Laiko turime nedaug, o balsavimo daug. Nežinau, ar įmanoma bus tai padaryti, bet bandysime. Mm, dabar Rebekos Harms pranešimas Europos atominės energijos bendrijos mokslinio tyrimų ir mokymų programa 19-20 metams. 17 pakeitimas. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 130 kas už, prieš susilaikę atmesta. 132 ir 133 kas už, prieš susilaikę. Siūlau pasitikrinti. Tik tai du pakeitimai čia yra, nes vienas buvo atsimtas. Taigi balsuojame dėl dviejų pakeitimų. Balsavimą baigiame. Accepted. Accepted. It's accepted, both of them. Abu yra patvirtinti. 137 dabar, kas už prieš susilaikę atmesta. 18 kas už susilaikę, prieš susilaikę atmesta. 135 kas už prieš. Pasitikrinkime. Balsavimas baigiamas. atmestas pakeitimas, dabar 134 kas už, prieš, susilaikė priimta, 19 kas už, prieš susilaikė atmesta, 138 kas už, prieš susilaikė priimta, 139 kas už, prieš susilaikė priimta, 20 ir 140 kartų, kas už prieš susilaikė atmestas 21 ir 141 kartų, kas už prieš susilaikę atmesta, 22 kas už prieš susilaikę atmesta, 143 kas už prieš susilaikę. Pasitikrinkime 143. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 142 dabar. Kas už prieš susilaikę atmesta. Vienas, keturi, penki, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 23, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 146, kas už, prieš, susilaikę. Pasitikrinkime. 146. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dabar balsavimas dalimis 147, to pirmoji dalis kas už, prieš susilaikę priimta. 147, antroji dalis kas už, prieš susilaikę pasitikrinkime antroji dalis. Dabar tikriname 147 antrąją dalį, balsavimas baigiamas. Atmesta. 149 kas už, prieš susilaikė priimta, 149 kas už, prieš susilaikė priimta, 150 kas už, prieš siūlau pasitikrinti dėl 150. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta 151 dabar. Kas už? Prieš susilaikė priimta, 24 kas už, prieš susilaikė atmesta, 152 kas už, prieš susilaikė atmesta, 153 kas už, prieš susilaikė priimta, 154 kas už, prieš susilaikė priimta, 157 kas už, prieš susilaikė atmesta, 156 kas už, prieš susilaikė atmesta, 155 kas už, prieš susilaikė. Siūlau pasitikrinti dėl 155-ojo 155 elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 26 ir 158 kas už, prieš susilaikė atmesta. 161 kas už, prieš susilaikė atmesta. 159 kas už, prieš susilaikė atmesta. Dabar 1,60, kas už prieš susilaikę patikrinti siūlau elektroniškai. Prašysiu balsuoti dabar. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Labai aiškia daugumos persvar. 162. Kas už prieš susilaikę atmesta. 163. Kas už prieš susilaikę priimta, 164 kas už, prieš susilaikę priimta, 165 kas už, prieš susilaikę. Pasitikrinkime elektroniškai, 165. Balsavimas baigiamas. Atmesta šį kartą. 166 kas už, prieš susilaikė atmesta, 29 kas už, prieš susilaikė atmesta, 167 kas už, prieš susilaikė. Neaišku, siūlau patikrinti elektroniškai dėl 167. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 168 kas už, prieš susilaikė priimta 169, kas už, prieš, susilaikė, atmesta 170, kas už, prieš, susilaikė, atme, priimta tiksliau 171 dabar, už, prieš, susilaikė, atmesta 172, kas už, prieš, susilaikė, atmesta 173, kas už, prieš, 173. Tikriname elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 174 kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 30 ir 175 kartų kas už. Prieš. Susilaikė. Atmesta. 176 kas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. 31 ir 177 kartų kas už, prieš susilaikė atmesta. 32 ir 178 kartų kas už, prieš susilaikė atmesta. 33 ir 179 kartų kas už, prieš susilaikė atmesta. 182 ir 182 kas už, prieš susilaikė patikrinti siūlau elektroniškai. 182, balsuojame dėl jo. Priimta, patvirtinta. Dabar einame į 34 pakeitimą. Kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 35, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 184, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 185, kas už, prieš, Na, nežinau, siūlau patikrinti elektroniškai 185. 185. Balsavimą baigiame, atmesta. 186 kas už, prieš susilaikę atmesta. 187 kas už, prieš susilaikę atmesta. 36 už, prieš susilaikę atmesta. 188 kas už, prieš susilaikę atmesta prieš susilaikę atmesta, 37 už, prieš susilaikę atmesta, 38 ir 189 kartu, kas už, prieš susilaikę atmesta, 190 kas už, prieš susilaikę priimta. Dabar siūlau pereiti prie 39. Taip, 39 kas už, prieš susilaikę atmesta, 193 kas už, prieš prieš susilaikė atmesta, 40 kas už, prieš susilaikė atmesta, 41 ir 194 kartų kas už, prieš susilaikė atmesta, 42 ir 195 kartų kas už, prieš susilaikė atmesta, 43 kas už, prieš susilaikė atmesta, 44 kas už, prieš susilaikė atmesta, 45 ir 196 kartų, vienas, e, kas, kas už prieš susilaikė Atmesta 46 ir 197, kas už prieš atmesta 47 ir 198 kartų, kas už prieš susilaikę atmesta. 48 kas už, prieš susilaikę atmesta, 49 ir 199 kartų kas už, prieš susilaikę, dabar siūlau patikrinti elektroniškai. 49 ir 199. Balsavimas baigiamas. atmesta, 50 kas už, prieš susilaikė atmesta, 200 kas už, prieš susilaikė atmesta, 51 kas už, prieš susilaikė priimta, kiek suprantu. Tada 52 kas už, prieš susilaikė atmesta, 53 kas už, prieš prieš susilaikė atmesta, 202 už, prieš susilaikė, siūlau pasitikrinti elektroniškai 203. 203 pakeitimas, balsavimas baigiamas. Atrodo, patvirtinta. Dabar 203, kas už, prieš susilaikė atmesta. 54 ir 204 kartų, kas už, prieš susilaikė atmesta. 205, kas už, prieš susilaikė atmesta. 55, kas už, prieš susilaikė atmesta. 56, kas už, prieš susilaikė atmesta. 206, kas už, prieš susilaikė atmesta atmesta, 57 kas už, prieš susilaikė atmesta, 207 kas už, prieš siūlau pasitikrinti elektroniškai dėl 207 pakeitimo. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta 208 dabar kas už prieš susilaikė atmesta, 58 ir 209 kartų, kas už prieš susilaikė atmesta, 59 ir 210 kartų, kas už prieš susilaikė patvirtinta, 60 kas už prieš susilaikė priimta, 61 ir 211 kartų tikrai puikiai komanda. Rebecca Harms ir kolega Tamburano. Taigi 61 ir 211. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 62 ir 212. Tiksliau 62. Kas už prieš susilaikė atmesta. Dabar 212. Kas už prieš susilaikė atmesta. 66 ir 67 kartų kas už, prieš susilaikę atmesta, 64-65 kartų kas už, prieš susilaikę atmesta, 68-69 kartų kas už, prieš susilaikę atmesta, 70 kas už, prieš susilaikę, siūlau pasitikrinti elektroniškai, 70 pakeitimas, 70. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dabar 71 balsavimas dalimis. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. Antra dalis. Taigi antroji dalis atkrenta, nes ankstesnis nepatvirtintas. Dabar 72 irgi atkrenta, toliau 73, kolegos 73, kas už, prieš, susilaikę, atmesta atmesta, pirmas, kas už prieš susilaikė, atmesta, 75, kas už prieš susilaikė, atmesta, 76, už, 76, kas už prieš siūlau pasitikrinti, 76 tikriname elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Toliau 74, kas už prieš susilaikė susilaikę. 74. Balsuojame dėl 74 elektroniškai. Baigiu balsavimą. Balsavimas baigiamas. Atmesta. Dabar 78. Kas už? Prieš. Susilaikę. Atmesta. 79. Už. Prieš. Susilaikę Pasitikrinkime 79, neaišku. Elektroniškai. Baigiame balsuoti. Atmesta. Antrasis, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 80 už, prieš, susilaikę, atmesta. 81 už, prieš, susilaikę, atmesta. 82 už, prieš prieš susilaikę atmesta, trečias už, prieš susilaikę atmesta, 83 už, prieš 83. Tikriname elektroniškai. 83. Balsavimas baigiamas. Atmesta. 84 už, prieš, susilaikę, priimta. 85 kas už, prieš susilaikę atmestą, ketvirtas kas už, prieš susilaikę atmestą, 86 už, prieš susilaikę atmestą, penktas už, prieš susilaikę atmestą, 87 už, prieš susilaikę priimtą, 88 kas už. Dabar po 87 turime peršokti prie 89. Kas už? 89. Kas už? Prieš. Ne, atsiprašau, sako pirmininkas, po 87, ne 88, ne 89, ne 90, jie atkrenta. Ne, vis dėlto 89 dabar. Jau balsavome dėl 89-ojo. Kaip dėl 89? Ar turėtume dėl jo balsuoti? Taigi 89. Ar sutarėme dėl to, kad balsuome dėl 89? Ar atsimtas yra? Mes nežinojame. Atsimtas šis pakeitimas, taigi 89 ponos Mūdį ir pono Balčyčio pakeitimas yra atsimtas. Jūs atsijėmėte ar ne? Gerai, tada nebalsuosime dėl 89, balsuojame dėl 90. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime elektroniškai. 90. Tikriname 90. Baigiame balsuoti. Atmesta 91 ir 92 kartu. Kas už? Prieš prieš, susilaikę, priimta. 93 kas už, prieš, susilaikę, priimta. 6 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 94 už, prieš, susilaikę, priimta. 95 kas už, prieš, susilaikę, priimta. siūloma patikrinti 94. Tikriname elektroniškai 94. Buvo toks prašymas gautas. Baigiama balsavimą. Atrodo, kad atmestas. Dabar 95. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Dabar 96. Kas už? Prieš prieš susilaikė atmesta, 7 ir 97 kas už, prieš susilaikė atmesta, 98 kas už, prieš susilaikė atmesta, 99 kas už, prieš susilaikė priimta. Taigi dabar peršoksime iki 8, 8 pakeitimas kartu su 102 kartu, kas už, prieš susilaikę atmesta, 9 ir 103 kartų kas už, prieš susilaikę atmesta, 104 kas už, prieš susilaikę atmesta, dabar 105 kas už, prieš susilaikę priimta, 100 šeštas, kas už, prieš. Nežinau. Tikrinkime 106 elektroniškai. Taigi elektroniškai balsuojame, balsavimas baigiamas dėl 106. Patvirtinta. 107 dabar kas už? Prieš. Susilaikė. Priimta. 10 ir 108. Kas už? prieš susilaikę atmesta. 11 kas už prieš susilaikę atmesta. 110 kas už prieš susilaikę atmesta. 109 kas už prieš susilaikę priimta. 111 kas už prieš susilaikę atmesta. 112 kas už, prieš susilaikę priimta, 12 kas už, prieš susilaikę atmesta, 113 kas už, prieš susilaikę priimta, 114 dabar, kas už, prieš susilaikę priimta, 115, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 116, kas už, prieš. Siūlau pasitikrinti 117, tikriname elektroniškai. Balsavimas baigiamas. Priimta. Dabar 118, kas už prieš atmesta, 119 kas už prieš susilaikė priimta, 13 kas už prieš susilaikė atmesta. Dabar 1-0, kas už prieš, siūlau patikrinti elektroniškai, 120. Dabar baigėme balsavimą. Patvirtinta. Dabar 1-2-1, kas už, prieš susilaikę priimta, 122 už, prieš susilaikę atmesta, 123 kas už, prieš susilaikę priimta, 124 kas už, prieš susilaikę priimta, 14 ir 125 kartu, kas už, prieš susilaikę atmesta. 15 ir 126 kartu, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 127 kas už, prieš, susilaikė. Siūlau pasitikrinti. Pasitikrinkime. 1, 2, 7. Atmesta. Dabar 16 kas už, prieš susilaikė atmesta, 128 kas už, prieš susilaikė atmesta, 129 kas už, prieš susilaikė priimta. Galutinis balsavimas dėl viso pranešimo su pakeitimais vardinio balsavimo būdu. Pradedame balsavimą. Taigi pradedame balsavimą. Vardinis balsavimas. Balsavimą baigiame. Patvirtintas pranešimas, sveikiname ponę pranešėją, sveikiname ponę Harms. Tikrai nebuvo lengvas balsavimas. Ar norite kažką pasakyti? Jūs visada toks mandagus. Man atrodo, kad čia tokia brandolinė nelaimė jūs man surengėte. Na, bet aš pasitikslinsiu dar. Uh, uh, I am the organizer, you understand. Na, suprantate, kad aš viską ir surengiau. Aišku, dauguma nusprendė, tačiau tas rezultatas man prilygintinas katastrofai. Reikės pažiūrėti, kaip toliau klostysis reikalai šioje srityje. Kaip jau įprasta ES visi nesutarė, tačiau galų gale laimi demokratija. Atsiprašau, Rebeka apgalėsau dėl to, tačiau taip veikia demokratija, o ją mes privaloma ginti. Judėkime į priekį. Žišlav Krasnobivski Jo nuomonė alternatyvių degalų infrastruktūros dėgymas ES laikas veikti. Pirmasis kompromisas. Už prieš susilaikė tvirtinam. Antrasis kompromisas. Už prieš susilaikė tvirtinam. Tre... Šešioliktas pakeitimas už prieš susilaikė patvirtinta. Trečiasis kompromisas už prieš susilaikė, tvirtinam. 24. 24. Už, prieš, reikia pasitikrinti, balsuojam dėl 24. Baigiame balsuoti. Atmesta. Ketvirtas kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Penktasis kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Šeštasis kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. Septintasis kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. Aštuntas kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. Devintasis kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. Dešimtas kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. Vienuoliktas kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. Dvyliktas kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. Balsuojame dėl viso dokumento, vardinis balsavimas, prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Didžiulė balsų dauguma už, sveikinu pranešėją visus šešėlinius, ačiū, trumpas balsavimas buvo, o dabar Jens Gajer nuomonė ES 19 finansinių metų bendrasis biudžetas visi skirsniai. Labai svarbus dokumentas. Kolegos, pabandykime baigti iki 12.30. 210 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 211 už, prieš, susilaikė, atmesta. 212 už, prieš sus. 212. Pasitikriname. Baigiame balsuoti. Atmesta, aiškiai atmesta. Pirmininkas atsiprašo, 213 už, prieš susilaikė, tvirtinam. 214 už, prieš susilaikė, atmesta. Čia buvo balsuot kartu su 213 214, dabar 8 už prieš susilaikė tvirtinam, 215 už prieš susilaikė tvirtinam, 14, 216 už prieš susilaikė atmesta, 19 už prieš susilaikė tvirtinam, 217 už prieš susilaikė atmesta. 20 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 23 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 218 už, prieš, susilaikė, atmesta. 24 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 2.19 ir 2.20. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 32 už, prieš, susilaikė, tvirtinam 221 už, prieš susilaikė atmesta 41 už, prieš susilaikė tvirtinam 201 už, prieš susilaikė tvirtinam 223 už, prieš susilaikė atmesta 208 už, prieš susilaikė tvirtinam. Balsuosime dėl keleto pranešimų kartu, pakeitimų kartu, atsiprašau, 8 iš viso, nuo 76 iki 83 už, prieš susilaikė tvirtinam. 224 už, prieš susilaikė atmesta, 86 už, prieš susilaikė tvirtinam 225 už prieš susilaikė atmesta 87 už prieš susilaikė tvirtinam 226 už prieš susilaikė atmesta 103 už prieš susilaikė tvirtinam dabar 3 pakeitimai nuo 1 138, 139 ir 143 už, prieš susilaikė tvirtinam, 227 už, prieš susilaikė atmesta, 168 už, prieš susilaikė tvirtinam, 173, 174, 175 už, prieš susilaikė tvirtinam, 228 už, prieš susilaikė atmesta, 179 už, prieš susilaikė tvirtinam. 229 už, prieš susilaikė tvirtinam spėjau. Pasitikrinkime, nebuvo aiškus. Rezultatas 229, prašom balsuoti. Baigiam balsuoti. Atmesta. 183 už, prieš susilaikė atmesta. 230 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 231 už, prieš, susilaikė, atmesta. 193 patvirtinta, 232 už, prieš, susilaikė, atmesta. 196 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 233 už, prieš, susilaikė, atmesta. 197 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 198 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Dabar balsuosime dėl virtinės pakeitimų kartu. Pirmasis blokas Apie 10 pakeitimų. Už. Prieš susilaik. Tvirtinam. Antrasis pakeitimų blokas. 10 puslapių pakeitimų už. Prieš susilaikė. Tvirtinam. 234 už, prieš, susilaik, atmesta 235 už, prieš, susilaik, atmesta 236 už, prieš, susilaik, tvirtinam 237 už, prieš, susilaikė, tvirtinam 238 už, prieš, susilaikė, tvirtinam 239 už, prieš, susilaikė, tvirtinam 239 už 240 kartu su žodiniu pakeitimu, kurį pateikė ponas Iller. E, už, prieš, susilaikė, tvirtinam 241 už, prieš, susilaikė, tvirtinam 242 už, prieš, susilaikė, tvirtinam 243 už, prieš, susilaikė, atmesta. 244 už, prieš susilaikė atmesta 245 už prieš susilaikė reikia pasitikrinti kolegos iš socialistų ir demokratų nustojate balsuoti po Zolinio ir Zanonato prieš porą minučių dar balsavo, tačiau dabar kairė pusė nebebalsuoja. Ir ponia Komunbačiev, jūs taip pat nebalsuojate. 2, 4, 5. Prašome balsuoti elektroninis balsavimas. Pasitikrinkime. Pradedam balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 246 už, prieš, susilaikė, atmesta. Ačiū Jums. 247 už, prieš susilaikė atmesta. 248 už, prieš susilaikė tvirtinam. 249 už, prieš susilaikė tvirtinam. 250 už, prieš susilaikė atmesta. 251 už, prieš susilaikė atmesta 252 už, prieš susilaikė atmesta 253 už, prieš susilaikė atmesta 254 už, prieš susilaikė atmesta 255 už, prieš susilaikė atmesta 256 už, prieš susilaikė prieš atmesta 257 už pri, 257 už prieš susilaikė atmesta 258 už prieš susilaikė atmesta 259 už prieš susilaikė atmesta 260 už, prieš susilaikė atmesta 261 už, prieš susilaikė atmesta 262 už, prieš susilaikė atmesta 263 už, prieš susilaikė atmesta 264 už, prieš susilaikė tvirtinam 264 patvirtinom, 265 už, prieš susilaikė tvirtinam 265. 267U kartu. Ne, tik 267, tik dėl 267 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 266, 268, atsiprašau, už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 270 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. Patvirtinome. 271 už, prieš susilaikė. Patvirtinam. 272 už, prieš susilaikė. Tvirtinam. 273 už, prieš susilaikė. Tvirtinam. 274 už, prieš susilaikė. Patvirtinta taip pat. Nuostabu baigėme balsuoti dėl labai svarbaus dokumento. Kitų metų biudžetas Dabar e, Sofija Sakurafa nuomonė. Pasiūlymas dėl struktūrinių reformų, vardinis balsavimas dėl pirmojo pakeitimo, labai svarbus balsavimas, mes atmetame komisijos pasiūlymą. Prašome balsuoti, labai svarbus vardinis balsavimas – Baigiame balsuoti. Mes atmetame komisijos pasiūlymą ir tai yra galutinis balsavimas dėl šio dokumento, daugiau nebebalsuosime. Ir liko dar paskutiniai du dokumentai. pranešėja Lyf Vierink. Pasiūlymas dėl Europos parlamento ir tarpės direktyvos dėl sveikatos technologijų vertinimo. 54. Už prieš susilaikė. Pasitikrinkime. Penkiasdešimt ketvirtasis. 54. Baigiame balsuoti. Patvirtinta. 55 už. Prieš susilaikė tvirtinam. 56 už. Prieš susilaikė tvirtinam. 57 už. Prieš susilaikė tvirtinam. 58 už. Prieš susilaikė tvirtinam. 10 kompromisas už. Prieš susilaikė tvirtinam. 61 už. Prieš susilaikė tvirtinam. 62 už prieš susilaikė tvirtinam, 6-3 už, prieš susilaikė tvirtinam, 6-4 už, prieš sus, sus, susilaikė tvirtinam, 6-5 už, prieš reikia pasitikrinti, 65 prašome balsuoti, baigiame balsuoti, atmesta 11 kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam 6-8 už, prieš susilaikė tvirtinam 6-9 už, prieš susilaikė tvirtinam 70 už, prieš susilaikė tvirtinam 7-1 už, prieš susilaikė tvirtinam 7-2 už, prieš susilaikė tvirtinam 12 kompromisas už, prieš Reikia pasitikrinti. Dvyliktasis kompromisas, prašome balsuoti. Baigėme balsuoti. Patvirtintas kompromisas. 79 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 14 kompromisas už, prieš susilaikė, tvirtinam. 83 už, Keturioliktasis kompromisas, norime pasitikrinti, prašome balsuoti. Keturioliktasis kompromisas, prašome balsuoti. Baigime balsuoti. Patvirtinta. Nedidelė persvara, bet patvirtinta. 8-3 už, prieš. Susilaikė tvirtinama. 8-4 už, prieš. Reikia pasitikrinti. 84. 84. Prašome balsuoti, baigiame balsuoti. Atmesta. 15. Kompromisas. Už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 86. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 16. Kompromisas. Už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 17 kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam. 90 už, pri, prieš susilaikė atmesta 92 už, 91 už, prieš susilaikė atmesta 92 už, prieš atmesta 93 už, prieš, susilaikė, atmesta. 18 kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 97 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 19 kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 101 už, prieš, susilaikė, atmesta. 102 už, prieš, Reikia pasitikrinti 102. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. 103 už, prieš susilaikė tvirtinam. 104 už, prieš susilaikė tvirtinam. 12 už, prieš susilaikė atmesta. 105 už, prieš susilaikė atmesta Tvirtinam 1-6 e, už prieš susilaikė atmesta 107 už prieš susilaikė tvirtinam 108 už prieš susilaikė tvirtinam 110 už prieš susilaikė tvirtinam 110 už prieš susilaikė atmestas 111 už prieš susilaikė. Reikia pasitikrinti. 111. Prašom balsuoti. Baigiam balsuoti. Atmesta. 112. Už, prieš, susilaikė. Atmesta. 20. Kompromisas už, prieš susilaikė. Tvirtinam. 14. Už, prieš, susilaikė atmesta, 115 už, prieš, reikia pasitikrinti, 115, prašom balsuoti, baigiam balsuoti. Atmesta 116 už, prieš susilaikė, tvirtinam 117 už, prieš susilaikė, tvirtinam 15 už, prieš susilaikė, tvirtinam 15. 22 kompromisas už, prieš susilaikė tvirtinam 17 už, prieš susilaikė atmesta 120 už, prieš susilaikė tvirtinam 121 už, prieš susilaikė atmesta 122 už, prieš 122 už. Pasitikrinkime dėl 122. Baigiame balsuoti. Atmesta. 123 už. Prieš susilaik. Atmesta. 124 už. Prieš. Reikia pasitikrinti. 124. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. 1, 2, 5 už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 23 kompromisas už, prieš, susilaikė, tvirtinam. 24 A kompromisas. Elektroninis balsavimas, 24 A kompromisas. Prašome balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmestas todėl balsuosime dėl 24 kompromiso už, prieš, pasitikrinkime dėl jo elektroniniu būdu, 24 kompromisas, baigime balsuoti, patvirtintas, vienas trys vienas už, prieš, pasitikrinkime 131. Baigiame balsuoti. Atmesta. 1-3-2 už, prieš, susilaikė, atmesta. 1-3-2, prašom. Parlamentarė pasisakė, reikia baigti darbą, reikia gerbti mūsų vertėjų teisės Tai yra demokratija, tai yra žmogaus teisės. Jeigu mes baig... tęsime darbą po pusę pirmos, tai pateiksime tikrai prastą pavyzdį vi, visai mūsų visuomeniai. Aš neliksiu salėje. Dar 12.29, sako pirmininkas, atsiprašau, pirmininkė po minutės ar dviejų galime baigti darbą, tačiau dar ne dabar. Na, sugaišinote minutę, tikrai gaila dėl to. Okay. Okay, dear French. Okay. Okay, dear French. Slightly too early. Mėly bičiuliai, šiek tiek per anksti prasidėjo šita diskusija. Mes būtumėm galėję dar šiek tiek padirbėti kalbu labai rimtai. Jeigu kalbam apie piliečių teisės, kaip žinia, profesinės sąjungos mūsų požiūrį vaidina svarbu vaidmenį. Tiesiog. Mes žinom, kad vėliai užvaigs darbą 12.30, mes tai žinome. Ir toks buvo ir mūsų sprendimas. Jeigu norite dirbti toliau, minutėlę. Turėsite galimybę tai padaryti. Okay, okay. I understand that you are not ready to discuss anything, and we would like to stop because without interpretation we cannot for go for. Vertėjai, kaip ir buvo skelbta posėdžio pradžioje, atsiprašo, bet papildomo laiko posėdžiui neskirs. Dėkojame už supratimą. Dear friends, dear friends, please, I will explain you very calmly because now